So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Taigi, gerbiami kolegos, sveikinu Jūs susirinkusius į posėdį. Po vakarykščio balsavimų maratono šiandien mums liko dvi plačios temos. Tai yra pramoniniai išmetamieji teršalai ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos. Šiandien ryte mes jau posėdžiavome su koordinatoriais. Tai, ką nutarėme, pranešime jums raštu. Dabar skelbiu 23 darbo tvarkės punktą - pramoniniai išmetamiai terš, teršalai, taršos integruota prevencija ir kontrolė. Mūsų pranešėjas yra Holgeris Krameris. Jis išsamei nagrinėjo šią temą ir pristatys mums šį dokumentą. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labas rytas, gerbiami kolegos. Po tokio dokumento, dėl kurio mes balsavome vakar, maisto produktų ženklinimo e, teisės akto, mūsų laukia kitas išsamus ir sudėtingas dokumentas tai būtent pramoninių išmetamųjų teršalų ir taršos, preven... taršos integruotos prevencijos ir kontrolės direktyva. Ir norėčiau iš pradžių pasakyti, kad kodėl mes tik šiandien vėl grįžtame prie, to, prie šios temos. Taryba labai ilgai laukia, iki kol pristatė mums savo poziciją, o tai yra susiję su naujomis komitologijos taisyklėmis, kurios įsigaliojo po Lisabono sutarties. Taigi tarybai reikėjo prie jų prisitaikyti. Taigi tik tai šiandien yra antrasis šio dokumento svarstymas. Aš norėčiau trumpai pristatyti šią temą, nes matyt ne visi žinote, apie ką mes čia kalbame ir kokia yra dabartinė situacija ši direktyva reglamentuoja apie 50 tūkstančių pramonės įmonių Europoje ir pagrindinis klausimas yra, kokius ekologinius reikalavimus mes keliame tokiems pramoniniams įrenginiams. Jūs žinote, kad jau yra taršos integruotos prevencijos ir kontrolės direktyva, tačiau ji kol kas nėra pakankamai gerai įgyvendinama. Kodėl taip yra? todėl, kad jos tikslas, tos direktyvos tikslas yra naudojimas pasitvirtinusių, geriausių pasitvirtinusių technologijų. Tačiau, kalbant apie egzistuojančią direktyvą, reikia pasakyti, kad pramonės įrenginiai neturi atitinkamo lankstumo arba e, lankstumą, kurį siūlo dabar egzistuojanti direktyva, tas lankstumas, juo yra piknaudžiaujama. Ir ypač tą galima pasakyti e, apie tuos egzistuojančios direktyvos straipsnius, kuriuose kalbama apie išimtis. Yra piknaudžiavama tomis išimtimis. Taigi mes pirmojo svarstymo metu parlamente ieškojome priemonės, kuri padėtų mums geriau suorganizuoti geriausios egzistuojančios, geriausios egzistuojančių technologijų naudojimą. Mes kalbėjome apie minimalius standartus, kuriuos, kurie buvo nustatyti čia, Briuselėje, ir e, nuo kurių negali nukrypti įrenginiai, jeigu jie gauna licenzijas norėčiau čia, naudodamasis progą, padėkoti kolegoms dėl to, kad mums jūsų visų dėka pavyko parengti stiprią parlamento poziciją, tačiau taryba dėje nepasiremė mūsų idėją, jinai ją atmetė ir tarybos pozicija, jeigu mes ją dabar tiksliau panalizuotumėme, netrodo, kad tai yra aplinkosauginis e, teisės aktas, o tai yra tiesiog ilgas išimčių sąrašas. Tai reiškia, kad mes atsidurėme tokioje situacijoje, kad parlamento pozicija po pirmojo svarstymo ir tarybos pozicija e, prieštara, visiškai prieštarauja viena kitai. Ir atrodo, kad dabar nėra siekiama pagerinti teisės aktą, kuris pagerintų egzistuojančią situaciją. Atsižvelgiant į šią situaciją, aš paprastai nesu svajotojas, nutolęs nuo realybės, taigi aš savo pranešime bandžiau atsižvelgti į šią situaciją ir aš nebesiūliau minimalių standartų savo pranešime, todėl norėčiau jūsų paprašyti, kad paremtumėte mano e, pranešimą. Dažnai manęs klausia, kodėl, kam apskritai reikia tų minimalių standartų, jeigu mes kalbame apie e, geria, geriausius prieinamus gamybos būdus. Ir e, dažnai yra sakoma, kad tai yra vokiška idėja, kuri primetama visai Europai, bet manau, kad mes visi turime būti suinteresuoti konkurencingumu ir lygia konkurencinga e, kova. Ir, o iš tiesų jos kol kas nėra, nes yra valstybių narių, kurios kelia labai didelius reikalavimus, labai griežtus reikalavimus atitinkamiems pramoniniams įrenginiams, e, o kitos taiko tik tai labai minimalius standartus. Taigi tie bendri minimalūs standartai būt, būtent ir pasiektų tos lygybės. Mano pasiūlymas šiame pranešime yra susijęs e, su e, vadinamo Sevilijos proceso metu nustaty, nustatytais geriausiais prieinamais gamybos būdais. Ir šiame pranešime aš bandau atsižvelgti į du kriterijus visų pirma, kaip įmanoma taikyti geriausius prieinamus gamybos būdus kiekviename sektoriuje ir kitas aspektas yra, ko, kokios yra ekologinės pasiekmes. Ir tik tai po to, kai bu, bus išsiaiškinti šitie klausimai, reikia priimti sprendimą, ar reikia tų minimalių standartų. Tai reiškia, jeigu mums pavyks patvirtinti šitokią koncepciją, mes turėsime į konkretų sektorių orientuota minimalių standartų koncepcija. Tai yra toks pokytis e, įvykęs po pirmojo svarstymo ir tai yra bandymas e, daryti kompromisą, atsižvelgiant į kritiką, kuri buvo išsakyta minimalių standartų koncepcijai. Ir aš savo pranešime e, koncentruosi tik į į tris esminius dalykus ir nesigilinu į, dėlę, į detalės. Aš žinau, kad e, kolegos vėliau, kurie pasisakys, aišku, minės tas e, detalės. Toliau kitas dalykas, e, dėl kurio, manau, mes turime diskutuoti, tai yra išimtis. Tai yra būtent 15, 15 straipsnio ketvirta dalis. Čia aš stengiuosi išlikti labai griežtas. Aš stengiuosi apriboti nukrypimą, visus įmanomus nukrypimus nuo geriausių prieinamų gamybos būdų. Ir gerbiami e, kolegos, aš dabar norė, laukiu jūsų minčių, jūsų pastabų. Noriu pasakyti, kad geriausi prieinami gamybos būdai tai nėra kažkokia fantastika. Tai yra e, dabar tokia egzistuojanti situacija. Tai yra situacija technikos, gamybos būdų e, situacija. Todėl man yra labai svarbu, atsisakyti gausybės e, tų išimčių, kurios iki šiol egzistuoja kad nebūtų įmanoma taip piknaudžiauti, kaip buvo iki šiol. Toliau kitas dalykas tai yra. Yra didieji įrenginiai ir reikia pasakyti, kad e, tai, ką siūlo taryba, nediplomatiškai išsireiškus yra išžulumas. Mes dažnai kalbame apie ribinės vertės, ypač apie, įvairias, ypač apie įvairių jėgainių ribinės vertės. E, kurios, kurioms taryba taiko visą ilgiausią sąrašą išimčių ir tos išimtis yra e, trečiame skyriuje dokumento. Taigi galiu pasakyti, kad e, Taip mes negalime elgtis, nes jeigu taip elgiamės, tai mums tada nereikia aplinkosauginių teisės aktų apskritai. Mes tiesiog galime ir toliau palikti tokią situaciją, kad valstybės narės daro, ką nori ir viskas. Taip pat norėčiau pasakyti, kad mes remiami valstybių narių nutarėme, nustatėme labai ambicingus oro taršos mažinimo tikslus, ypač kalbant apie seros dioksidą, azoto oksidą ir azoto dioksidą. Taigi aš noriu aiškiai pasakyti, kad mums nepavyks pasiekti tų oro taršos mažinimo tikslų, jeigu mums nepavyks pasiekti pažangos, kalbant apie pramoninius įrenginius. ir kalbant apie kaštų mažinimo potencialą, jis egzistuoja būtent e, didžiųjų pramonės įrenginių, įrenginių srityje ir dėl to yra labai svarbu siekti pažangos šitoje srityje. Todėl aš šiame pranešime siūliau labai radikales priemonės ir jau susilaukiau tarybos ir tam tikrų pramonės atstovų reakcijų. E, Aš išbraukiau vadinamuosius pereinamuosius nacionalinius planus ir aš galvojau apie, tai darydamas aš galvojau apie vidaus rinką, nes tie e, pereinamieji nacionaliniai planai E, pagal juos yra numanoma, kad, numatoma, kad tie didieji pramonės renginiai, kurie yra licenzijuoti iki 2002 metų, kad jiems nereikia siekti atitinkamų tikslų, taršos mažimo tikslų iki 2020 metų. Ir gerbiami kolegos, man atrodo, kad tai yra nesažininga, kad kai kurios valstybės narės tengiasi siekti tikslų ir e, taiko atitinkamus griežtus reikalavimus ir seniems įrenginiams, o kitos valstybės narės tiesiog to nenori daryti. Ir norėčiau pasakyti e, ir pramonės politikos vieną argumentą, kad yra įdomu stebėti, kad e, labiausiai griežtiems reikalavimams e, priešinasi tos valstybės narės, kurios teigia, kad jos neturi konkurencingos pramonės. Kaip tik tos valstybės narės, kurios turi labai stiprią pramonę, kuri yra konkurencinga e, pasaulyje, jos e, dažniausiai remiasi geriausiais prieinamais gamybos būdais ir stengiasi laikytis atitinkamų standartų pramonės įrenginiams. Todėl aš norėčiau pasakyti, kad mums čia reikia pasiekti lygybės siekiant tikslų. Kad, kad europinių lygmenių galiotų tie standartai, kuriuos numato direktyva, tiek kalbant apie geriausius prieinamus gamybos būdus, tiek apie e, didžiuosius pramonės įrenginius. Pasiklausius diskusijų vykstančių taryboje galima sakyti, kad manevrų laisvės yra pakankamai mažai ir todėl aš norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad man atrodo, kad tikrai yra problema, kad dabar e, tarybai pirmininkaujanti valstybė e, čia parlamento koridoriuose kalba apie tai, kad mums nepavyks pasiekti susitarimo, nors iš tiesų e, ne, negali mums nieko pasiūlyti. Aš manau, kad taip negali vykti teisėkuros procesas. E, ir manau, kad mūsų pagrindinis tikslas yra vykdyti tas užduotis, kurias mums patikėjo mūsų piliečiai, veikti jų um, labui. Tačiau norėčiau taip pat pasakyti, kad aš esu pasirengęs dėrėtis ir siekti kompromiso ir norėčiau mus paskatinti, kad mes būsime įtikinami antrojo svarstymo metu. Tik tai tada, jeigu mes tarybos pozicijai prieš tarybos poziciją pateiksime e, labai stiprią parlamento poziciją. Todėl aš tikiuosi, kad mes ateinančią savaitęs išnaudosime tam, kad padarytume, pasiektume to, ko pasiekėme jau pirmojo svarstymo metu, tai yra, kad pasiektume kompromiso, gero kompromiso, tačiau reikia nepamiršti pagrindinio mūsų tikslo. Mes turime šiek tiek suvaržyti tą laisvę, kuri egzistuoja pramonės renginių srityje. Taigi tiek iš mano pusės ir aš norėčiau išgirsti, ką mano kolegos, o paskui aš atsakysiu jūsų užduotus klausimus ar išsakytas pastabas. Ačiū. Dėkoju Holgeriui Krameriui už šią įžangą, nes tai iš tiesų yra labai svarbi aplinkosaugos politikos e, tema, ypač kalbant apie teisės aktus. Direktyva, kurią mes nagrinėjame, buvo e, išleista 1996 metais, jau praėjo beveik 15 metų ir e, yra pats laikas ją keisti, bet to komisija nustatė, kad ši direktyva nėra pakankamai gerai įgyvendinama. Tai yra situacija, kaip valstybės narės stengiasi laikytis tų nuostatų, kurios pačios, dėl kurių pačios susitarė, yra nepakankamai tenkina, ne, nepa, nepakankamai gera. Ir taip pat mes žinome, kad tokia situacija yra susijusi su visuomenės sveikata, su vaikų sveikata. Mes apie tai dažnai kalbėjome šiame komitete. Ir iš tiesų yra blogai, kai kalbam apie tokią aktualią temą, mes, mes susidurėme su tokia situacija, kad išleidžiami teisės aktai, kurių niekas nesilaiko. Taigi mūsų komitetas turėtų nuspręsti, kuria linkme mes eisime ir apie tai mes dabar pakalbėsime iš pradžių suteiksiu žodį koordinatoriams, o paskui kitiems e, nariams. Elizabeta Gardinį, EPP vardu, prašau. Sì, grazie. Ačiū. Pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui, kuris nuveikė labai gerą darbą. Nors ir turiu paminėti, kad aš nesutinku su tam tikromis jo pristatytomis mintimis. Šių vertinant bendrai, pavyzdžiui, dėl transporto srities aš laikausi visai kitos pozicijos ir transporto komitetas numatė 21 procentų sumažinti taršą iš e, transporto. Uh, Todėl čia jau yra pateikta atitinkamų konkrečių pasiūlymų, taip pat nesutinku su pranešėjo požiūriu dėl to, kad jis traktuoja bendrąją poziciją kaip vien tik tai išimčių sąrašą. Tai tas sąrašas yra pakankamai ilgas ir taryba yra numačiusi galimybę taikyti išimtis, kaip ir anksčiau tai buvo daroma, bet e, manau, kad mes sugebėsime dėl to sąrašo taip pat susitarti atskirai pasikalbėję. Manau, kad nereiktų mums naudotis dabar tais pačiais argumentais kaip per pirmąjį svarstymą, nes jau pasikeitė aplinkybės. 50 procentų Europos parlamento narių yra nauji po pastarųjų rinkimų, taip pat ir tarybos sudėtis pasikeitė, todėl pasikeitė ir interesai atitinkamai. Ir bendroji pozicija buvo priimta, nepaisant to, kad keturios valstybės narės jai iš pradžių priešinosi. Tai yra susijęs su tuo, kad mes gyvename ekonominės krizės laikotarpiu ir tos keturios valstybės nuo krizės labiausiai nukentėjo. Todėl, atsižvelgiant į naujas aplinkybės, reikia elgtis labai apdairiai. Aš noriu konstatuoti, kad dabartinė tarybos pozicija, mano nuomonė, yra tinkama tolesniems daryboms ir mes galime tikėtis e, papildomo e, svarstymo ir mes galime tikėtis taip pat, kad per antrąjį svarstymą sugebėsime susitarti. Toks turėtų būti mūsų tikslas dėl European Safety Network Europos, Europinio saugumo tinklą. Taryba ir komisija atmetė atitinkamus pasiūlymus ir komisija mano, kad šio požiūrio perkelti į tikrovę neįmanoma. Per pirmąją svarstymą tokia komisijos pozicija išaiškėjo. Komisija pateikė labai konkrečius argumentus, kodėl, teikdama, kad nėra pakankamai personalo kuris galėtų apriepti tokią didžiulę sritį, neveikia, nėra reikiamų institucijų, kurios galėtų koordinuoti ir atlikti mokslinės studijas, nustatant atskiroms sritims taršos aukščiausias ribas. Vokietijoje veikia tokio pobūdžio tinklas, tačiau užtruko dešimt metų, kol šis darbas ėmė duoti kažkokių apčiuopiamų vaisių. Mums tuo tarpu svarbu savo išsikeltus tikslus pasiekti žymiai greičiau. Pranešėjas Krameris teigia, kad komisija galbūt turėtų e, išsamei išanalizuoti įvairias galimybės remdamasi turimą informaciją. Jis yra teisus, tačiau visi šie procesai dar labiau uždėls konkrečių žingsnių ir veiksmų įgyvendinimą. Jeigu mes tuo tarpu norime konkrečių rezultatų ir kaip įmanoma greičiau, tai pasirinktas požiūris mano galva nėra tinkamiausias. Taip pat ir nauja siūloma Europos saugos tinklo versija, apie kurią kalbėjo ponas Krameris, kuri numatytų atskiroms sritims minimalius taršos reikalavimus, kurios nustatytų komisija remdamasi tinkamais poveikio vertinimo tyrimų rezultatais. Mano nuomonė, šis požiūris taip pat nėra pats veiksmingiausias ir laiko atžvilgiu taip pat nebūtų įmanoma jo greitai įgyveninti. Taigi šioje antroje redakcijoje aš taip pat išvelgiu nemažai trūkumų. Pavyzdžiui, turint omenyje atskirų pramonės ryčių diskriminaciją, kuomet vienoms e, pramonės rytims yra nustatomos tam tikros taršos normos, kitoms ne. Nesuprantu, kodėl komisija dabar turėtų patys spręsti be parlamento, kokioms rytims reikia nustatyti atitinkamus apribojimus, kokioms ne. Pramonės įmonės taip pat galėtų pradėti piktnaudžiauti situaciją ir sąmoningai nesilaikyti dabartinės direktyvos, laukdamos, kol komisija ją atnaujins. Man taip pat būtų įdomu išgirsti ir norėčiau pasinaudoti galimybę dabar užduoti klausimą dalyvaujant mūsų posėdėje komisijos atstovams. kokioms sritims komisija norėtų taikyti atitinkamus griežtesnius ar mažiau griežtus taršos reikalavimus. Ir e, ar smarkiai pasikeitė dabar komisijos pozicija, lyginant e, su jos pozicija per pirmąjį svarstymą, ar komisija šioje antroje pasiūlymo redakcijoje išvelgia kokiu nors pakeitimu, kurie leistų tikėtis lankstesnės situacijos ir naujos komisijos pozicijos bei požiūrio. Aš raginčiau mums išsikelti galų gale konkrečius tikslus, nes man labai nepatinka, kad siūlomas metodas yra neprimtinas laiko požiūriu, nes jo gyvendinimas ir perkelimas užtruktų labai ilgai. Jau anksčiau buvo mėginama eiti šiuo keliu ir kai kurie tikslai galbūt netgi jau yra pasiekti. Galime konstatuoti, kad 27 valstybės narės pasiekė pažangos mažindamos taršą. Taigi galima kalbėti apie tam tikrus rezultatus, tą taip pat reikia pripažinti, tačiau e, reiktų siekti dar toliau. Dar kartą noriu pabrėžti, kad ekonominė krizė, kuri mus ištiko, reikalauja didesnio apdairumo ir mes negalime grįžti į savo valstybės ir ten teikti, e, kad e, arba taikstyti su tuo faktu, kad dėl e, šio neiškaus teisės akto kai kurios įmonės turės užsidaryti. Deja, nustatysime ribotą kalbėjimo laiką, nes mums paprasčiausiai nebeliks laiko kitiems pasakyti. Prašau baigti savo pasakymą, sako pirmininkas. Trumpai, nesigilindama į detalės, norėčiau dar kartą pabrėžti, kad man labai svarbu laikytis lankstumo principo. Pranešėjas taip pat pripažįsta, kad e, lankstumas yra būtinas. Lyginant naują dokumentą su dabar galiojančia direktyva ir visos taikomos išimtis privalo turėti tam tikrą pagrindą privalu numatyti, kad valstybės narės privalėtų pranešti ir atinkamai pagrysti, pranešti komisiją ir atinkamai pagrysti, kodėl tam tikroms įmonėms arba sritims taiko atitinkamas išimtis. Mes turime 20 kolegų, kurie nori kalbėti, dar yra komisijos atstovai ir pranešėjas, taigi siūlau koordinatoriams kalbėti nelgiau nei po keturias minutės, o kitiems kalbėtojams po dvi minutės. Ačiū labai. Kitas kalbėtojas yra Ada Vestlund ir paleisime jums dabar laikrodį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip pat noriu padėkoti kolegai Krameriui už puikų pranešimą. Suprantu, kad jūs bandėte laikytis tos pozicijos, kurios pasiekėm parlamente pirmo svarstymo metu. Manau, kad tai yra tas tikslas, kurį ir turėtume savo kelti. Dar kol kas neturėjau progos aptarti direktyvą detaliai savo frakcijoje. Tačiau norėčiau šiek tiek pakomentuoti. E, Prieš tai kalbėjusi kolegė kalbėjo apie galimas pasiekmes žmonių sveikatai ir, ir aplinkai. Norėčiau pasakyti, kad mūsų dienomis yra ypač svarbu, kad įmonės laikytųsi aplinkos saugos kriterijų, aukštų kriterijų. O tam reikia, kad egzistuotų taip vadinamos žaliosios technologijos, kad įmonės galėtų likti konkurencingos. Tai yra labai svarbu taip pat ir darbo vietų išlaikymui ir kūrimui. Manau, yra būtina, kad egzistuotų aiškios taisyklės ir kad įmonės būtų skatinamos investuoti į aplinkai draugiškas technologijas. Norėčiau pasakyti, kad reikia daug ką aiškiau suformuluoti, reikia daug ką sustiprinti, išreikšti stipriau. Ir čia norėčiau pritarti pranešėjui. Reikėtų, kad kriterijai būtų aiškus, e, o kai dėl išimčių, Tai yra tas dalykas, kuris mums irgi atrodo svarbus ir dar kvestionuotinas. 15c straipsnis mums kelia šiek tiek abejonių, ypač kai kalbame apie pasiekmes aplinkai. Man sudėtinga suprasti, kodėl reikėtų grįžti prie tų klausimų visų iš naujo, kadangi dėl jų buvo diskutuota. Manau, kad turime e, išsikelti aukštus tikslus ir jų siekti. Dar kartą grįžtu prie išimčių klausimų. 90 procentų pramonės įmonių, kurios išskiria didelius CO2 kiekius, turi būti įtrauktos į dokumento apriepti. E, Junktinės karalystės vyriausybė turi atlikti reikiamus tyrimus, svarbu pasižiūrėti, kaip veikia CO2 iš metalų prevencijos nacionalinis planas. Tai yra iš tiesų įdomi idėja, kuri nusipelno papildomų sudėmesio. Džiaugiuosi, kad pranešėjas taip pat siūlo atsisakyti kai kurių išimčių, nes man tai atrodo irgi labai svarbus dalykas. Kai kurie e, išmetalai yra labai kenksmingi aplinkai žmonių sveikatai, pranešėjas apie tai kalba savo dokumente. Maničiau, kad taip pat reikėtų grįžti prie megavatų klausimo kai kurioms įmonėms. Taip pat svarbu pabrėžti mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumą. Reikia galbūt pasiūlyti ir joms specialias sistemas, kad jūs galėtų tinkamai valdyti savo CO2 išmetalus. Privalu nepamiršti, kad viskas kainuoja, tačiau nieko nedaryti kainuoja taip pat pasikeitimai, žinoma, irgi kainuoja, bet kuriuo atveju mokės mokesčių mokėtojai. Ir kai teks valyti e, teršalus iš aplinkos, mokės taip pat vartotojas. E, mokės pirmiausia savo sveikata, o gal ir prarastomis gyvybėmis. Tad e, svarbu tik tikrai labai aiškiai ir sąžininkai palyginti, kurie kaštai yra didesni svarbu pasiremti tomis technologijomis, kurios jau egzistuoja, kad kaštai sumažėtų. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad labai svarbu suformuluoti aiškę parlamento poziciją būsimosioms daryboms. Manau, kad turėtume e, diskutuoti iš principo pirmiausia dėl išimčių, kaip sakė pranešėjas. Prieš tai vykusiuose trijose diskusijose mes jau apie tai kalbėjome Ir manyčiau, kad pasisakymų laikas taip pat yra neprimtinas, nes mes to laiko turime pernelyg mažai. Ačiū. Niekas nesitikėjo, kad pirmasis pasakymas taip ilgai truks, tačiau posėdžio ilgai tikiuosi, kad išlyginsime šią pusiausvyrą. Dėkoju pranešėjų Krameriui už jo nuveiktą darbą ir e, tikrai galime džiaugtis, kad jau pradėjome antrąjį svarstymą pačiu laiku. Aš nekalbėsiu ilgiau nei keturias minutės, pirmininkė galite būti ramus. Norėčiau pabrėžti, kuomet žvelgiame į dabartinę situaciją Europoje, egzistuoja iš tikrųjų labai didžiuliai skirtumai įgyvendinant dabartinę TIPK direktyvą. Niderlanduose, Vokietijoje, Junktinėje karalystėje egzistuoja didžiuliai skirtumai tarp veikiančių įrenginių. Technologijos yra panašios ir kuomet mes kalbame apie bendrąją vidaus rinką, kuri yra labai svarbi visiems politikams čia dirbantiems, tai būtent dėl vidaus rinkos, kuri yra labai svarbi ir turėtų veikti, mes turėtume uh, nustatyti visiems bendras sąlygas vienodesnės, todėl būtina peržiūrėti šią direktyvą tam, kad būtų taikomi panašus arba vienodi reikalavimai visiems e, taršiems renginiams Europoje. Todėl būtina sumažinti iki minimumo visas taikomas išimtis. Tik tokiu būdu rinka galės funkcionuoti. Mes privalome atsikratyti uh, dabar e, egzistuojančių ES neteisingų konkurencijos sąlygų ne tik e, įmonė ir pačios įmonės yra suinteresuotos, kad taip atsitiktų. Kitas klausimas yra susijęs su naujų technologijų įgyvendinimo e, sąnaudomis. E, Čia taip pat galime išvelgti nemažą naujų darbo vietų kūrimo potencialą ir reikia pasinaudoti naujomis atsiveriančiomis galimybėmis kurti ekologiškas darbo vietas, žvelgiant į komisijos poveikio vertinimo rezultatus yra prognozuojama, kad iki 2020 metų bus galima sutaupyti 65 milijardus eurų sveikatos išlaidoms dėl pagerėjusios oro taršos situacijos. Būtent iš šios aspektus mes privalome atsižvelgti, kuomet aptarėme e, galimybės peržiūrėti šią direktyvą. Todėl aš palaikau pranešėją ir jis tą žino, siekiant sumažinti iki minimumo visas išimtis bei atsisakant uh, pereinamųjų nacionalinių planų didiesiems deginimo įrenginiams. Aš taip pat manau, kad mes privalome griežčiau formuluoti tam tikras dokumento nuostatas, kurios kalba apie galimybės taikyti išimtis. Mes turime nustatyti griežtesnius reikalavimus išimtims ir leisti taikyti išimtis tik tais atvejais, kuomet suteikta išimtis nepadarys daugiau žalos aplinkai, nei atneš ekonominės naudos. Manau, kad pranešėjas pasirinko savo pranešime teisingą kryptį, tačiau mes norėtume sugriežtinti, sustiprinti tam tikrus dokumento teksto vietas, kurios atneštų kaip įmanoma daugiau e, naudos Europos piliečiams. Kalbėjau keturias minutės lygiai. Iš tikrųjų, Martin Kelenen dabar. Ačiū pirmininkė, aš pirmiausiai taip pat norėčiau padėkoti Holgeriui už jo darbą ir už jo pasirengimą bendrauti ir bendravimą su šešėliniais pranešėjais. Kalbant apie pranešimę svarstomus klausimus, aš e, sutinku su jo pozicija dėl to, kad e, būtų atsisakyta e, tam tikrų išimčių kurios yra nurodytos konstatuojamo dalyje, taip pat pritariu 14 pataisai, kurią įsiūlo dėl dokumentų viešinimo bei e, dėl siūlymo privalomo tvarka informaciją skelbti visomis kalbomis. Aš nesutinku su juo dėl 16 ir 17 pataisos, kurios kalba apie Europos, sau, Europinį saugos tinklą ir e, jo veiklos pakeitimą, nustatant minimalius taršos reikalavimus. Komitologijos, e, aš manau, kad bendro sprendimo procedūros tvarka, o ne komitologijos procedūros tvarka reiktų, e, taip kaip siūlo pranešėjas, šios pasiūlymus įgyvendinti, taip pat ir atitinkami kriterijai suteikiant išimtis, manau, kad e, sumažintų valstybių narių veiklos laisvę šioje srityje. Aš suprantu jo požiūrį dėl nacionalinių perinamo laikotarpio e, planų skirtų stambioms deginimo, stambiems deginimo įrenginiams ir pranešėjo siūlymo jų atsisakyti. Manau, kad toks e, pasiūlymas tik tai e, sąlygotų didesnio skaičiaus dujomis varomų jėgainių, stat, didesnį skaičių dujomis, didesnio skaičiaus dujomis varomų jėgainių statybą, kas dar labiau padidintų CO2 išmetimą į aplinką. Todėl aš siūlau pranešėjai peržiūrėti savo pasiūlymus šioje srityje. Galiausiai aš siūlyčiau keletą pakeitimų dėl sveikatos apsaugos e, ir renginių ir uh, kuriuos siūlė parlamentas jau anksčiau ir parlament, parlamento šis komitetas turėtų šius pasiūlymus, manau, dar kartą svarstyti. Ačiū pirmininkė, ačiū Žao Ferreira dabar. Dėkoju, ponė pirmininkė, pasistengsiu kalbėti trumpai. nepaisant e, tam tikro nuomonių išsiskirimo ir kai kada tos nuomonės išsiskiria dėl esminių dalykų, tačiau iš esmės mes pritarėme pranešėjui, ypač tam, kas buvo pasiekta pirmojo svarstymo metu. Ir aš suprantu jo tikslus, tai yra mažinti e, didžiųjų deginimo įrenginių teršalus. Vienas esminių klausimų, dėl kurių išsiskiria mūsų nuomonės, yra galimybė taikyti rinkos, tam, tikrus, tam tikras rinkos priemonės, e, kalbant apie prekybą, prekybą apivartiniais taršos leidimais, kalbant apie CO2 išmetalus. Mes norėtume išbraukti tą galimybę, tokia yra mūsų nuomonė. Uh, Mes manome, kad e, šis dokumentas turėtų labiau orientuotis į tai, kad e, šiltnamio efektą suke, sukeliančioms dujoms būtų taikomos e, išmetamųjų teršalų ribinės vertės ir kad jiems nebūtų taikomi rinkos tam, tam tikri instrumentai, nes jie nėra tikslingi. Taigi mes turėtume kalbėti apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimą. Aš matau, kad pranešėjas jau padarė tam tikrų pakeitimų ir aš galiu tą įvertinti. Dabar dėl penkto straipsnio, kur kalbama apie lankstumą. Aš suprantu, kad reikia vieningų aiškių kriterijų, ypač kalbant apie išim, išimtis, tačiau kita vertus mes turime žiūrėti, kad tie kriterijai nebūtų tokie griežti, kad visiškai panaikintų lankstumą, nes situacija atskirose valstybėse narėse yra labai skirtinga. Todėl mes turime atsižvelgti į specifinę geografinę e, valstybių narių situaciją. Pranešėjo pasiūlyme tas lankstumas išlieka, nors e, mes dar pateiksime tam tikrų pakeitimų dėl šios temos. Taip pat mes sveikiname visuomenės įtraukimą į sprendimų prieimimo procesą, tačiau mm, kol kas mes pakankamai santūriai vertiname mm, konkrečius kriterijus išimties taisyklėms. Mes mm, nesame už tai, kad įsigaliotų bendros taisyklės ir taip pat pateiksime pakeitimus ir dėl šios temos. Ačiū. Dėkoju. Pono Rosi nėra. Dabar koordinatoriai baigė savo pasisakymus. Dabar š, kalbėtojai savo vardu. Kiekvienam skiriamos dvi minutės. Karl Heinz Florence. Dėkoju paskaičius komisijos parengtą dokumentą, o paskui paskaičius tai, ką, pa, e, ką padarė iš to taryba, tai susidaro prieštaringas įspūdis ir e, aš e, labai pikstu ant komisijos. Komisija ištisus metus stebėjo e, situacija, kai valstybės narės e, nesilaikė atitinkamų teisės aktų ir lygiai tą patį galima pasakyti apie teisės aktą dėl pramoninių įrenginių. Todėl aš labai stebiuosi, kad komisija dabar mums pateikė tokį neeuropinį sprendimą, juk pramonė egzistuoja Europos vidaus rinkoje. Tai yra didžiausia pasaulio vidaus rinka ir pardavinėdama savo produktus jį pasinaudoja visais vidaus rinkos privalumais. Ir jeigu mes kalbame apie aplinkosauginius reikalavimus, mes turime kalbėti apie E, normalų vidutinio, normalius vidutinio lygio teisės aktus, kurie būtų visiems suprantami. Tai yra mano priekaištai, kuriuos aš norėčiau, kad jie būtų perduoti komisarui. Aš tikiuosi, kad šis, komisa, kad šis komisaras, kuris neblogai pasirodė per klausimus, kad jis atsiims tą dokumentą ir peržiūrės jį, nes mes dabar žengėme į akmens amžių. Nes dažnai mūsų juk rinkėjai klausia, kokiame ligmenyje mes diskutuojame, kam skirtos yra mūsų diskusijos. Todėl aš norėčiau, kad komisija ir taryba atsisakytų savo to anonimiškumo ir atsimtų šį dokumentą. O šiaip norėčiau pasveikinti kolegą Kramer, nes jis padarė geriausią, ką įmanoma padaryti šio dokumento. Dėkoju. Aš norėjau jau seniai pasakyti, kad kalbėtojų sąrašas jau yra užbaigtas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 Dėkoju, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti e, Holgeriu Krameriui už jo puikų pranešimą. Norėčiau Jums pasakyti, kad aš 30, jau 30 metų gyvenu viename mieste, tame mieste išaugo ir mano vaikai. Tas miestas yra ypatingas, kalbant e, apie Europą, nes šalia to miesto jo apylinkėse yra keturios šiluminės elektrinės. Ir viena iš priežasčių, kodėl aš prieš du metus e, ėjau į politiką buvo būtent oro tarša, nes man yra labai svarbu, kad oras būtų švarus, todėl aš e, norėčiau pasakyti, kad aš negaliu pritarti kai kurioms idėjoms, kurios atsispindi šiame dokumente. E, mes darome viską, kad e, gyventume kiek įmanoma švaresnėje, švaresnėje aplinkoje. Mums pavyko e, e, pasiekti, kad e, E, beveik 90 procentų būtų su, sumažintas e, seros dioksido kiekis ir apie 50 procentų azoto dioksido prie, e, kiekis. E, tačiau reikia pasakyti, kad Čekijos Respublika yra priklausoma nuo e, anglies. E, nuo šiluminių elektrinių ir todėl mums reikia tam tikro laiko. Negi mes galime visiškai pasitikėti Rusiją, kalbant apie energijos e, saugumą. Ar gal mums, mums reikia uh, koncentruotis į brandolinę energiją, o galbūt kaip tik padaryti šiluminės elektrinės švaresnės. Manau, kad tai yra asmenis klausimas, į kurį mes turėtume koncentruotis ir manau, kad būtent šį klausimą mes turime viešai nagrinėti. Svarbu, kad visuomenės atstovai galėtų dalyvauti šitose diskusijose. Jeigu jūs paklaustumėte gyven, mano miesto gyventojų, ar jie nori švaresnio oro, uh, Ar jie e, labiau norėtų e, gyventi nešvarioje aplinkoje, tačiau turėti e, tas, tos pramonės įrenginius, dėje jie apsispręstų už paskutinį variantą. Jūs pristatėte planus, kurie šiek tiek yra iš tolimesnio, to, tolimesnės praeities, Richard Zeber. E, Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad ponas Krameris parengė puikų pranešimą. Norėčiau jį su tuo pasveikinti, kad Heinz Florence puikiai išreiškė savo pasipiktinimą komisiją. Manau, kad būtent komisijos reikalas yra e, nustatyti europinius standartus ir paremti parlamento iniciatyvas, kad mes turėtume bent jau e, tam tikrus vienodus standartus Europos Sąjungoje. Komisija yra e, įsipareigojusi sergėti sutartis, tačiau gaila, kad valstybės narės kol kas yra netokios ambicingos ir neįgyvendina atitinkamų teisės aktų. E, ir manau, kad švarus oras Europoje turėtų būti visų mūsų tikslas ir mes visi turime kovoti su e, oro tarša ir, ir visi ES piliečiai turėtų laikytis vienu, vieningų standartų, nes juk negalima sakyti, kad už sienos gyvenantis e, žmonės e, tam tikros valstybės turi e, mažesnę teisę į sveiką gyvenimą. Todėl manau, kad e, buvo puikus dalykas išgelbėti šį dokumentą pirmojo svarstymo metu, juk tai pasitarnauja bendra ES politikai. Tačiau taip pat reikia pasakyti, kad e, kad e, mums reikia aiškiau diskutuoti apie 15 straipsnio ketvirtoje dalyje minimas išimtis. E, valstybės narės turi aiškiai apibriežti, kada jos taiko tas iš, išimtis. Manau, kad yra klaidinga manyti, kad blogi standartai prisidės prie e, konkurencingumo. Dėkoju toliau Karin Lepa. Dėkui, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjui, kuris svarbiausia problemą apibrėžė puikiai. Na, šiaip, kai išimčių tiek daug, situacija visur susiklostys labai skirtinga, pasireikš be abejo dempingas ir taršaus atsiras daug daugiau negu reikėtų, ir tai viršys visas ES pastangas taršą riboti. Maničiau, kad reikia kelt ambicingų tikslus ir žengti kuo toliau. Pritariu tam, ką sakė ponas Zyber, reikia geriau pasižiūrėti, kokios išimtys yra tikrai neišvengiamos ir žiūrėti, kad jos nepakenktų. Pavyzdžiui, jeigu vietos sąlygos leidžia vienas ar kitas išimtis, tai visais tais atvejais turi būti atliekamas labai rimtas tyrimas, siekiant išsiaiškinti, galima tą išimtį suteikti ar ne. E, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės direktyvos tikslas yra saugoti aplinką. E, taip pat svarbu įvertinti ekonominį jos poveikį. Nereikia didiesiems įrenginiams papildomų e, išimčių. Reikia taip pat labiau saugoti dirbožėmį. Man atrodo, kad ministrų taryboje e, už vakar šiuo klausimu buvo žengtas reikšmingas žingsnis pirmin. E, manyčiau, kad e, labai svarbu išsiaiškinti, kam ateityje atskiro žemės bus naudojamos. Jeigu vyriausybė mano, kad žemė turi būti panaudota pramonės reikmėms, tai aišku, eksploatuojantieji nieko nedarys, kad ta žemė būtų geros būklės ir kad galima būtų ją panaudoti ateitie kitoms reikmėms. Ir čia prie to klausimas taip pat turėtume grįžti. Dėkui, ponė pirmininkė. Merci beaucoup. Ačiū. Kolega Sonik. Ja chciałbym poprzeć stanowisko koleżanki Guardini, która zwróciła. Palaikau kolegijos Guardinį poziciją, kuri atkreipia dėmesį į kontekstą, ekonominės krizės kontekstą, kuriame vyksta diskusija mūsų dabartinė šiuo metu, todėl mes privalome palaikyti bendrą tarybos poziciją ir joje pasiektą kompromisą. 35 straipsnėje, kur kalbama apie centrinio šildymo sistemas ir apie jų taršą. Manau, kad e, šildymo sistemų dez... skaldimas, dabartinių centralizuotų šildymo sistemų skaldimas tik tai padidins taršą kitame lygyje Kiekvienos valstybės energetinis sektorius turi savo specifiką, kaip ir atsi, apsirūpinimas energijos ištekliais. Apie tai kalbėjo ir ponas Ūskis, kalbėdamas apie tai, kad daugelį valstybių, pavyzdžiui, centrinėje ir rytų Europoje veikia šiluminės elektrinės, todėl privaloma atsižvelgti į energetinio sektoriaus specifiką ir išlaikyti pereinamą laikotarpio nacionalinius taršos planus. Niekas nenori gyventi užterštoje aplinkoje, tačiau reikia numatyti paprasčiausiai ilgesnį, ilgesnį laiką išsikeltiems tikslams įgyveninti. Mes privalome e, todėl nereikalauti iš valstybių narių radikaliai ir greitai įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, tačiau nustatyti joms tam tikras lankstesnės sąlygas šiems tikslams pasiekti. Ir aš manau, kad būtent e, tokių lankščių sąlygų nustatymas ir bus esminis dalykas, todėl priklausys viskas nuo to, kokią poziciją užims komisija ir mes atitinkamai. Ačiū labai. Naujos valstybės narės iš tikrųjų yra tam tikroje specifinėje situacijoje, tačiau ši direktyva galioja jau nuo 96 metų, ekonominės krizės prasidėdavo ir baigdavosi ir pastaroji kažkada pasibaigs. Tokius argumentus visą laiką bandoma pasitelkti, kuomet reikia papildomų investicijų. Taip, ši problema egzistuoja, tačiau toks argumentas gali pražudyti nemažą dalį mūsų čia primamų įstatymų. Kris Deivis. Ačiū pirmininkė. Kadangi pirmininkas pakomentavo mano pasisakymą, tai aš siūlyčiau naudotis arba pasitelkti dabartinio laikotarpio argumentus. Aš siūlau parengti atitinkamus perinamą laikotarpio planus numatyti, tačiau ilgesniam laikotarpiu taip pat ir konkrečias investicijas, kurios leistų mums pasiekti užsibrėstų tikslų. Aš nenorėčiau čia atrodyti, ponė pirmininkė, kaip pramonės lobistas. Pirmininkas, dėkoju už Jūsų paaiškinimą, Kris Deivis. Sutinku su Martinu Kelanden. Darbas su pranešėju buvo labai vaisingas man apmaudu girdėti iš pranešėjo lūpų, kad jis nebėra svajotojas. Aš e, toks esu ir jau daugelį metų keletas aspektų susijusių su Junktinė karalystė. Pavyzdžiui, leidimai šilminėms įgainėms veikti tam tikrą ribotą laikotarpį pagal TIPK direktyvą Aš manau, kad Lenkijos situacija panaši, tačiau ypatingai Junktinėje karalystėje buvo tiksliau e, būtina vykdyti tam tikras investicijas, kad e, šiluminės jėgainės taptų švaresnėmis. Todėl manau, kad kai kurioms jėgainėms galbūt verčiau e, yra leisti veikti tam tikrą laikotarpį, negu statyti naujas jėgainės, kurios yra, kuriuose yra deginamas iškastinis kuras ir kurios neturi CO2 sulaikymo ir saugojimo technologijų. Visi klausimai susiję su taršos ribinėmis vertėmis, su taršos standartais. Aš pasisakau už tai, kad taršos ribojimas būtų privalomas, tačiau galbūt ne vienodas visoje ES teritorijoje. Taršos, apivartinių taršos leidimų sistema bei šios direktyvos peržiūrėjimas nenumato ribinių CO2 verčių visai Europos Sąjungai ir e, valstybės narės gali pačios nustatyti atitinkamas ribinės vertės. Manau, kad e, siekiant užtikrinti lankstumą, reiktų valstybėms narėms tokią teisę palikti. Krista Klas. Ačiū Holgeriui Krameriui už jo darbą, už pasirinkimą antrajam svarstymui. Labiausiai mums rūpi suformuoti savo poziciją didžiųjų pramonės renginių atžvilgių, stambių renginių atžvilgių, tačiau aš dėkoju pranešėjui už tai, kad jis nepamiršo ir mažų teršėjų. kurie veikia Pavyzdžiui, žemės ūkija mes puikiai žinome, kad nitratų direktyva reglamentuoja kai kurios dalykus susijusius su žemės ūkio tarša, pavyzdžiui, srutų tarša, tai mums nereikia dubliuoti funkcijų. Šioje direktyvoje turime tokio principo laikytis, ko nesuprantu. Bendroje pozicijoje tai yra naujas vištų e, grupių atskirų išskirimas, vėl vištos dedeklės, e, broileriai ir taip toliau. Manau, kad čia mes jau nukrypstame į absurdą truputėlį. Ribinės vertės, apie kurias kalbama, galima pastebėti tam tikrus tarpusavio prieštaravimus, pavyzdžiui, dujų turbinų atveju dujų jėgainės galima uh, deginti ne tik gamtinės dujas, tačiau ir skystą iškastinį kūrą. Ir pastaraisiais metais, kuomet buvo ištikusi Europą dujų krizė, tokiais atvejais privalu numatyti atitinkamas išimtis. Penktajame priedė numatytos ribinės vertės 90 mg azoto oksido Ir e, tokias ribinės vertės galime išlaikyti tik tai naudojant vandenį ir amoniaką. Jeigu mes nustatysime tokias ribinės vertės pirmininkė, tai daugiau lėšų išleisime joms pasiekti, negu kad gausime ekologinės naudos. Taigi tokios smulkios detalės, kurios yra iš tikrųjų labai svarbios, gali mus atvesti į absurdo teatrą savo diskusijose. Ačiū, ponas. Tilakakis. Aš labai vertinu pranešėjus ir tą darbą. Darbas buvo tikrai nelengvas. Taip pat labai vertinu dėrybinę strategiją, kurios mes nusprendėme laikyti po pirmojo svarstymo. Tačiau tebe lieka problemų, kurias nurodė valstybių narių atstovai. Mes turim tiesiog detaliau padiskutuoti šiais klausimais. Pavyzdys iš mano šalies. Mūsųse yra keturios, penkios e, elektrinės veikiant termofikacinės, e, te, te, šiluminės elektrinės. 2020-aisiais jos turi būti uždarytos. Mes turime pusantro milijardo eurų investuoti į šias šiluminės elektrinės, kurios bus uždarytos 2020-aisiais. Tai yra absurdiškas pinigų, absurdiškas išteklių švaistimas. Mes e, tiesiog prašome išimčių ne šiaip savo be jokios priežasties, bet prašome jų tada, kai tikrai problemos egzistuoja. Lygiai taip pat ir su salomis, nes ten labai skirti skirtingo, skirtingi e, energijos poreikiai, ypač jeigu tos salos nesujungtos su centriniu elektros tinklu. Graikijoje, pavyzdžiui, tokių salų yra daugybė. Manau, kad ir kitos valstybės narys gali turėti panašių problemų. Aš vertinu atliktą darbą, tačiau mes turime žymiai atidžiau pasižiūrėti į tą pereinamąjį laikotarpį ir turime stengtis nešvaistyti pinigų, nešvaistyti e, išteklių, tiesiog, e, kad turime užkirsti kelią, kad taip nesitiktų po šio teisės aktų prieimimo. Ačiū. Nein. Dan uh, e, Peter Lyze. Peter Lyze. Peter Lyze. Dėkoju, ponė pirmininkė. Savo vardu taip pat norėčiau padėkoti e, pranešėjų kalbu ne kaip koordinatorius, nes Richardo Zėberio sritis yra aplinkos sauginiai klausimai. norėčiau paliesti du dalykus. Visų pirma, norėčiau pabrėžti tai, ką e, pasakė Holgeris Krameris dėl oro šva... taršos mažinimo tikslų. Visos institucijos ir parlamentas nusprendė, kad mes sieksime atitinkamų oro taršos mažinimo tikslų. Ir mes žinome, kad dar yra e, taršos mažinimo potencialų, yra dar galimybių Pavyzdžiui, mes galime čia kalbėti apie e, oro taršos dalelių filtrų įvedimą automobilių pramonėje ir taip toliau. E, mes e, susidursime su absurdiškomis priemonėmis, jeigu mes nekovosime su didžiaisiais teršėjais jeigu mes to nedarysime, tai mes susidursime su mūsų e, regionų ar kažkokių miestų pasipiktinimu ir sulauksime miestų merų skambučių, kurie sakys, kokiu, kokias jūs čia nesąmonės priemėte, mes negalime gatvių mieste uždaryti. Jeigu mes kalbame apie e, komisijos strategiją 2020, praėjusią savaitę kaip tik e, patvirtinome rezoliuciją dėl šios strategijos, ir e, investicijos į švarias technologijas yra atsakymas į ekonominę krizę. Ir aš manau, kad visi, o ypač Ispanija, kaip pirmininkaujanti valstybė, turi kažką veikti. Negalima priimti tokios pozicijos, kad mes nenorime dėrėti su parlamentu. E, antrasis svarstymas yra normalus E, darbo, normali darbo procedūra, mes negalime iš anksto sakyti, kad mums reikės taikinimo procedūros. Dėkuoju toliau Satu Hasi. Ačiū pirmininkė, trumpai pasisakysiu visiems e, konservatorių kolegoms, kurie teigia, kad turėtume būti atsargesni dabartinėje situacijoje noriu priminti, kad per paskutinę kadenciją, kuomet mes dėrėjomės dėl uh, oro kokybės direktyvos, ypatingai liaudės partijos kolegos teigia, kad siekiant griežtesnių oro kokybės kriterijų mums reikia kalbėti ir priimti teisės aktus, kurie būtų nukreipti į oro taršos šaltinius. Ši direktyva ir kalba apie taršos šaltinius. Todėl noriu priminti kolegoms, kurie prašė priimti atitinkamus teisės aktus atkreipti į tai dėmesį, nes būtent ši direktyva yra labai svarbi direktyva, kuri leistų mums kovoti su taršos šaltiniais. Dėl CO2 kriterijų žinau, kad Krisas e, Deivis e, turi tą patį dokumentą iš WWF organizacijos kaip ir aš. Todėl e, manau, kad reiktų šį teisės aktą suformuoluoti taip, kad būtų sudėtingiau investuoti į naujų anglimi varomų e, jėgainių statybas, ponė Weisgerber. Noriu padėkoti ir pasveikinti, e, padėkoti pranešėjai ir jį pasveikinti su puikiu darbu. Mes privalome nepamiršti, kad ši direktyva siekia vieningų aplinkosauginių ir taršos standartus, sukuriant geresnės konkurencinės sąlygas Europoje ir e, taip pat skatinant naujausių, moderniausių, geriausių technologijų naudojimą bei kovojant ir ribojant e, taršos, e, ypatingai pramonės taršos šaltinius. Komisija šiuo metu pradėjo atitinkamas sutarties pažeidimo procedūras prieš devynės valstybės dėl šios direktyvos neįgyvendinimo. Kol kas tik trys valstybės tinkamai įgyvendino ir perkelė geriausių turimų technologijų koncepciją ir Europoje vis dar veikia pusantro tūkstančio įrenginių, kurios, kuriuose nesumontuotos naujausios technologijos numatytos šioje direktyvoje. Todėl negalime toliau taikstytis su dabartinė situacija Europoje atskiruose regionuose taršos situacija kai kur skiriasi netgi tūkstančių kartų, todėl privalu situaciją keisti, įvedant e, vienodus, vieningus reikalavimus, todėl aš ir toliau palaikau pirmajame svarstymė Europos parlamento pateiktą siūlymą dėl minimalių vieningų taršos reikalavimų. Dar šešios sekundės man liko dėl dirbožėmio apsaugos pasisakyti. Mums reikia čia taip pat ieškoti geresnių sprendimų ir jūs žinote, kad aš esu nusiteikusi prieš dabartinę dirbožėmio apsaugos direktyvą. Pirmininkas iš 6 sekundžių jau 6 sekundės pavirto 16. Taigi dabar žodis e, kolegai Pieti Kainin. Šis pasiūlymas siekia žymiai toliau, ne vien tik tai aplinkosauginius dalykus apima. Mes puikiai žinome, kad ES yra parengta strategija iki 20 metų, kuri siekia tarp kitko skatinti ir ekologinį ūkio augimą Būtent šioje srityje mes galėtume padidinti savo įmonių konkurencingumą. Tačiau mes numatome per daug išimčių ir per ilgus perinamusius laikotarpius, kurie neleis mūsų pramonės įmonėms tapti konkurencingesnėmis pasaulyje. Ir e, kaštai taip pat yra perkeliami viešai sektoriu daugiau lėšų reiks išleisti sveikatos apsaugai. Taip sutinku, kad tam tikrose sritise ir tam tikrais atvejais reikia numatyti pereinamosius laikotarpius, tačiau šis pasiūlymas e, siekia per daug toli ir iš tikrųjų yra kontraproduktyvus, jis nepasino, nu, nepasitarnaus mūsų pramonės ir verslo konkurencingumo skatinimui. Pirmininkas, ačiū labai pasisakė komiteto nariai. Dabar žodį suteiksime Marijanė Vening, komisijos atstovai, išsakyti savo poziciją. Prašau. Ja, guten Morgen. Entschuldigung, ich habe den Knopf nicht. Labas rytas, atsiprašau, ne iš karto radau, mikrof, kaip įjungti mikrofoną. Visų pirma, norėčiau uh, pritarti tiems, kurie dėkojo ponui Krameriui už jo pranešimą. Manau, kad jis tikrai nuveikė puikų darbą. Ir tai, ką mes matėme pirmojo svarstymo metu e, ir dabar mes matome, kad, kad tai, ką pasakė dabar šio komiteto kai kurie nariai, tai mus labai paskatina. Uh, komisijos, e, poz, išsakyti spontaniškai komisijos poziciją dėl visko, kas buvo pasakyta, iš tiesų yra sudėtinga ir aš galėčiau čia dabar e, ap, apsiriboti trimis punktais, kuriuos paminėjo ir ponas Krameris visų pirma, tai kalbant apie tą sau, vadinamąjį saugumo tinklą, dėl jo buvo iškilę tam tikrų klausimų ir komisija visuomet sakydavo, ta koncepcija jau egzistuoja. Mes e, turime tris ar keturias direktyvas, kuriuose dalio, e, galioja minimalų standartai. Čia jie taip pat galioja ir didiesiams deginimo įrenginiams, tai yra jie taip pat yra reglamentuojami tose. E, tose direktyvose ir niekas net nebejoja, kad yra būtini tie minimalų standartai ir mes e, iš komisijos pusės, pusės juos ir siūlysime. Tačiau esmė yra ta, kad e, komisija neturi teisės teikti pasiūlymą. Ir manau, kad tai, ką rašo ponas Krameris savo pranešime, tai eina teisinga linkme. Ir ir jis čia bando apžvelgti visus sektorius. Tačiau jeigu mes e, dabar pažiūrėtume į tuos skirtingus pasiūlymus, tai galima pasakyti, kad yra pagrindo tolimesniai diskusijai. Kalbant apie lankstumą ir 15 straipsnio ketvirtą dalį, čia daug kas e, minėjo šitą straipsnį ir daug kas minėjo tai, kad dėl aplinkos sauginių ir e, konkurencingumo priežasčių mums reikia stengtis e, palikti kiek įmanoma siauresnį plyšį durise, tačiau kita vertus yra e, tam tikros išimtis ir mes turime e, apsiriboti tomis tikromis išimtimis, o ne paversti išimčių taisyklę. E, todėl dabar turime diskutuoti apie tai, kaip tą išreikštumėme tekste. Ta diskusija buvo labai. E, aktyvi ir taryboje ir aš tikiuosi, kad mes dar galėsime ir toliau diskutuoti ir uh, prieiti prie kompromiso. Toliau paskutinis dalykas, tai yra labai svarbus dalykas, kurį minėjo beveik visi, tai yra didėjai deginimo įrenginiai. Jūs žinote komisijos poziciją dėl šio klausimo ir mes sakėme, kad e, čia reikia pasiekti vieningumo įvairiose sektoriuose, kuriems galioja e, minimalūs standartai ir manau, kad šis sektorius neturėtų būti kitaip reglamentuojamas negu visi kiti. Ir diskusijose su taryba mes matėme, kad yra tam tikrų dalykų, prieš kuriuos negalima tiesiog užmerkti akių, tačiau kalbant apie išimčių taikinimą, mes čia galvojame, kad čia vis tik reikia apie tai diskutuoti, reikia sumažinti tas išimtis ir tam pritarė ir parlamentas. Tai yra čia mūsų pozicijos sutampa. O tai ir atsispindėjo pirminėme komisijos pasiūlyme. Norėčiau dar trumpai apibendrindama pasakyti, kad tai mano manimu yra geras dokumentas, kad būtų galima ieškoti kompromiso tarp tarybos ir parlamento. Aš e, džiaugiausi tuo, kad daugelis iš jūsų pasakė, kad mums reikia pasiekti sustarimo antrojo svarstymo metu. Manau, kad tai yra tikrai e, protinga mintis, teisinga mintis ir komisija viską darys, kad mums pavyktų pasiekti sustarimo antrojo svarstymo metu. Ačiū. Danke, Frau Wenning. Dann hat Holger Kramer nochmal das Schluss. Dėkoju, ponė Veding, toliau ponas Krameris. Ačiū pirmininkai, kalbėsiu kaip manoma trumpiau, nes jau taip daug laiko išnaudojame. Norėčiau e, grįžti prie Anos Vestlon minties apie tai, kad mes nepadarysime savo paslaugos, apsiribodami vien tik pačiais savimi šioje diskusijoje. Mes daug kalbame taip pat ir apie neteisėjų, kurios dokumentų ir e, mūsų prioritetai netinkamai yra sudėlioti, o čia dabar ribojame pasisakymo laiką dėl tokių svarbių teisės aktų. Aš manau, kad tokia metodika nėra pati tinkamiausia. Parlamentas turėtų pasvarstyti galimybės tokią, tokį požiūrį pakeisti. Dėl e, išgirstų pasisakymų, ypatingai apie kompromisus, man truputėlį sunku juos susumuoti, nes išgirdau labai prieštaringų pasisakymų. Man tačiau labai rūpėtų, kad e, mes per atmiausią savaitę sugebėtume savo poziciją suderinti tam, kad galėtume kažką prieš pastatyti tarybai, nes per antrąjį svarstymą reikalinga kvalifikuota balsų dauguma. Todėl man reikia jūsų visų paramos, taip pat ir Martino Kelanino ir visų kitų kolegų. Trumpai keletą aspektų noriu paminėti, kol kurie konkrečiai buvo išsakyti, aš nemanau, kad reiktų naudotis e, ekonominės krizės argumentu. Nuo ekonominės krizės kenčia visi vienodai, taip pat ir tie, kurie taiko griežtesnius reikalavimus pramonės renginiams, žemesni e, aplinkosauginiai reikalavimai tikrai nepadidins mūsų konkurencingumo. Ačiū Richardui Zeberiui už šią mintį. CO2 ribinės vertės, apie jas diskutavome jau daug kartų. Aš pasisakau už tai, kad mes tačiau diskutuotume apie taršos prekybos leidimų veiksmingumą, tačiau nediskutuodami dėl šios direktyvos, nes ji nekalba apie šiltnamio efektą sukeliančias dujas. Diskusija šiuo klausimu e, nukreipia mūsų dėmesį nuo svarbesnio klausimo, svarbiausio šioje direktyvoje nagrinimo klausimo, tai yra naujausių geriausių technologijų naudojimo. Todėl jeigu mes dar kalbėsime apie šiltnamio efekto dujas, tai tik dar pablogins mūsų galimybę susitarti su taryba dėl šios direktyvos. Taip pat aš siūlyčiau nesinaudoti kompromisu teroro galimybėmis. Du trumpi pastebėjimai. Pone Gardinį teigia, kad aš suteikiu per daug veiksmų laisvės komisijai savo pranešime, nustatant mažiausių standartų apibrėžimus. Tai gerai, aptarkime procedūrinius dalykus. Martinas minėjo bendro sprendimo procedūros galimybė. Tai būtų vienas pasiūlymas. Kitas pasiūlymas, ponas Sonikas ir ponas Uski, kuris jau išėjo, arba aš jo nematau salėje. Suprantu, kad valstybės narės, Sonikas yra, bet Uski tai nėra. Suprantu, kad valstybėms narėms reikia nacionalinių perinamų laikotarpio planų. Aš nesu užėmęs čia fundamentalistinės pozicijos. Galbūt tie planai e, šiek tiek pakeisti ir galėtų egzistuoti. Tačiau e, mums reikia gauti atitinkamų nuolaidų iš valstybių narių dėl minimalių standartų. Kolega Florencis minėjo apie tai, kad valstybės narės nelabai nori šios rytėje siekti pažangos. Aš norėčiau siekti užtarti komisiją. Mes, parlamentas, šiuo metu turime galimybę pakeisti nepakankamą valstybių narių valią savo stipresnę valią, nes per antrąjį svarstymą mes galime užimti tokią poziciją, kuri leistų mums užbaigti šio klausimo svarstymą antruoju skaitimu arba pereiti į taikinimo procedūrą. Aš manau, kad laikydamėsi tam tikrų griežtesnių pozicijų ir nuomonių mes galėtume pasiekti pažangos. Dėkoju už likščionį bendradarbiavimą ir raginu visus konstruktyviai dirbti per artimiausias savaitės ir mėnesius. Pirmkas, ačiū Holgeriui Krameriui. Mūsų laukia antrasis svarstymas, yra nustatyti jam tam tikri terminai. Parlamentas turi ilgiausiai keturis mėnesius gavęs atitinkamą tarybos poziciją, kuri buvo pristatyta kovo mėnesį. Kovo 23 dieną baigėsi terminas teikti pataisas, 26-27 balsuosime komitete kovo ir e, Liepos mėnesį balsuosime per plenarinę sesiją laiko lieka nelabai daug, kolegos turėtų iki kitos savaitės pateikti savo pataisas. Ačiū labai, pradėkime svarstyti kitą darbo tvarkės punktą, tai yra lengvųjų komercinių automobilių tarša ir pranešėjas yra Martinas Kelanen. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš įsivaizduoju, kad anksčiau kalbėjusio pranešio tema yra daug visiems įdomesnė ir dabar e, daug kas nori palikti salę ir aš tiesiog beveliu jų palaukti šiek tiek, kol kolegos išeis. Pirmininkas. Na taip, palaukime, kol kolegos išeis, kurie nori išeiti, o visus kitus kviečiu rimties ir tylos. Okay, I think we continue. Manyčiau, kad teskim darbą. Na, o tie, kas turėtų išeiti ir jūs kviečiu kolegas išeiti labai tyliai, kad galėtume klausytis pranešėjo. Prašau, jums žodis. Ponas Kalanen, ačiū, ponė pirmininkė. Naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos. Pastarojoje sesijoje mes jau kalbėjom apie tai, kalbam apie automobilių išmetalus Ir dabar, skaitant šį pranešimą, galima susidaryti įspūdis, kad uh, tas, tas dokumentas jau dokumentui pasireiškia tas dėžavių, jau matyto dalyko efektas. Komisijos siūlymas taip pat buvo pateiktas šią temą. Po siūlyme be kita ko yra numatyta numatyti ribas 175 gramai CO2 uh, sektorių numatyta 10 procentų mažinti tuos išmetalus iš transporto priemonių ES. Komisija pateikė savo siūlymus, iki 2016 metų siūloma juos įgyvendinti, nuo 2014 iki 2016 metų turėtų būti pereinamasis laikotarpis. Komisija taip pat pasiūlė e, ilgalaikius tikslus 135 e, gramai iš metalų iki 2020 metų. Vėlgi, prisimins tie, kurie domėjusi tą temą, kad mes turėjome jau šį tikslą iškėlę kitose teisės aktuose. Aš remiu šį siūlymą, mes turėtume gamintojams palikti šiek tiek laiko, kad jie žinotų ilgalaikius mūsų planus, kad žinotų, ką daryti, kokias technologijas rinktis, kad šių tikslų būtų galima pasiekti, kad būtų pasirengę 2020 metams. 135 gramai E, yra labai ambicingas tikslas. Komisija e, nedaug pateikė detalių, kodėl buvo pasirinktas toks tikslas. Nepateikta taip pat ir poveikio vertinimo analizės labai detalios. Ir manyčiau, kad e, taip pat yra, yra pakankamai rizikinga tą patį skaičių iš metalų pritaikyti mikroautobusėlėms mikroautobusams. Tai iš, iš čia gali kilti problemų, reikėtų, kad komisija paaiškintų šiek tiek detaliau šios siūlymus. Daugelis e, automobilių rinkoje be kita ko naudoja dizelinį kūrą ir mažiau uh, yra varomi benzinu. Tai aš norėčiau susižinoti, kaip komisija tuos tikslus parinko. Kita problema. Taip vadinamieji daugia funkciniai automobiliai. Daugelis jų e, yra šiek tiek skirtingai daromi negu kitų automobiliai ir, pavyzdžiui, jų svarbus yra šasi ir, ir variklis ir papildomos įrangos ten yra nedaug. E, egzistuoja taip pat, kaip aš jau sakiau, visai li sunkvežimių, e, mikroautobusų, kurių greitosios pagalbos automobiliai arba ten jie pagal savo funkcijas yra prirūpinami skirtinga įranga, tai yra svarbu. E, kyla klausimas, kaip traktuoti šiuos automobilius, ar e, atsižvelgti, ar taikyti tam tikras iš metalų apribojimo normas jiems visiems, ar atsižvelgti į tai, kokia yra automobilio komplektacija ir kam jis tarnauja. Svarbu išsiaiškinti, kaip įmonėms taip pat bus nustatytos iš metalų normos, automobilių įmonėms. Šis dokumentas yra geras, plačiai diskutuojamas, nors nėra visiškai patenkinamas. Jau lab, kad taryba parengė dokumentą vadinamai non-paper šiuo klausimu ir e, dar kils diskusijų. Ten yra paminėti tokie dalykai, kuriems mes negalime pritarti. Kai dėl smulkių gamintojų. E, ta nuostata, kuris siūloma įrašyti dokumente, turėtų būti paremta Nesvarbu, kad smulkieji gamintojai nėra išskiriami iš bendros dokumentų taikymo apriepties. Jie taip, pat, jie taip pat raginami siekti tų ambicingų taršos mažinimo tikslų. E, taip pat raginama dėkti eko inovacijas, apie tai yra kalbama dokumente E, taip pat kalbam apie įvairias paskatas gamintojams, kad jie dėktų naujas technologijas ir inovacijas. E, taip pat yra leidžiamas bendradarbiavimas tarp atskirų gamintojų siekiant taršos mažinimo tikslo. Ar būtų galima taip pat bendradarbiauti ta, ir, ir numatyti bendras taisyklės tarp taisyklių ar reguliuotojų atsakingų už automobilius ir mikroautobusus. Ar turėtų gamintojai kaip nors e, bendradarbiauti siekdami bendrų tikslų? Pavyzdžiui, kalbant apie variklius arba e, automobilių dizainą, galbūt kai kuriomis detalėmis būtų galima keistis tarp mikroautobusų ir automobilių gamintojų. Kai dėl baudų ir kai dėl sankcijų, siūloma jų paletė yra pakankamai plati, nemanau, kad gamintojai bandys skūsti dėl kokiu nors taisykliu, tačiau reikėtų pasižiūrėti, kokio lygio yra tos sankcijos. Kai kuriais atvejais yra tikrai didelės. Tai štai siūlymo pagrindinės gairės būtų tokios. Buvau sustikęs su šešėliniais pranešėjais, bendradarbiavimas vyko gerai, tikiuosi, kad bendradarbiausime ir toliau, kad galėtume pateikti ambicingą ir mūsų tolesniam darbui tinkamą siūlymą ir norėčiau išklausyti, ką turi pasakyti komiteto nariai šio klausimu. Ačiū. Danke, Martin Kalenen. Dėkoju ponui Kalenen. Kas dar norėtų pasakyti, nes jau baigsiu kalbėtojų sąrašą. Kiekvienam koordinatoriui bus skiriamos keturios minutės, o kitiems parlamento nariams dvi minutės. Anivais Gerber pradeda diskusijas. Dėkoju už mūsų pranešėjo aiškės įžanginės pastabas. Manau, kad mums visiems kartu pavyks pateikti gerą pasiūlymą yra aišku, kad mes turime prisidėti prie CO2 išmetalų mažinimo taip pat ir e, šioje srityje, tai yra kalbant apie lengvuosius e, komercinius automobilius, nes tai prisidės prie mūsų klimato kaitos tikslų, klimato kaitos mažinimo tikslų siekimo. E, Lengvėjai automobiliai ir ir lengviai komerciniai automobiliai yra atsakingi už 50 procentų įvairių e, teršalų. Todėl šis pasiūlymas yra teisingas. Pagal pastarųjų metų aplinkosaugos e, agentūros duomenis e, teršalai gatvėse vis auga. Yra pastebėti taršalų e, augimas iki 20 procentų nuo 2007 metų. Taigi, siekdami mažinti e, lengvųjų komercinių automobilių išmetalų kiekį, reikia pasakyti, kad mes turime likti e, realistiški ir tos ribinės vertės turėtų būti realiai įgyvendinamos, būtent šioje srityje mes turime veikti, todėl mes turime žiūrėti, kad būtų sukurti teisės aktai, kurie atsižvelgtų į dabar galiojančią situaciją. Dažnai yra taip, kad tie lengvėjai komerciniai automobiliai yra naudojami e, smulkių ir vidutinių įmonių ir čia mes taip pat turime atsižvelgti į E, finansų ir ekonominės krizės pasiekmes. Aišku, teisės aktų nuostatos, kurias mes nustatysime, neturėtų įtakoti tai, kad išau, neproporcingai išauktų tų lengvųjų komercinių automobilių e, kainos. Ir jeigu pažvelgtume į skaičius, tai iš tiesų 24 e, procentais sumažėjo tų lengvųjų e, komercinių automobilių naudojimas 2009 metais. Taigi mes turime siekti, e, kad nebūtų kraipamos, iškraipamos konkurencinės sąlygos. Taip pat mes turime kurti atitinkamas pastak, paskatas tom smulkiom ir vidutiniam įmonėm, pavyzdžiui, suteikdami kreditus ir taip toliau. Aišku, e, tikrai yra tam tikrų paralelių, kalbant apie lengvuosius komercinius automobilius ir apie lengvuosius automobilius. Čia pranešėjas teisus, todėl e, galima tam tikras nuostatas perkelti ir lengviesiems komerciniams e, automobiliams. Tačiau reikia žiūrėti, kad reikia pastebėti, kad kai kurias nuostatas komisija e, perkelė e, vienas prie vieno, paliko jas lygiai tokias pačias, pavyzdžiui, kalbant apie superkreditų teikimo, o kalbant, pavyzdžiui, apie tam tikras nuobaudas, tai čia komisija daro atitinkamas, e, atitinkamus skirtumus ir pavyzdžiui, jeigu e, lengvėjai, lengvosios komercinės transporto e, priemonės vienu gramu viršyje taršos normą, tai jie turi mokėti 120 eurų už tai, o lengvėjai automobiliai 95 eurus. Taigi mes čia turime e, vis tik tai žiūrėti, kad galiotų vienodos nuostatos, nes tai įtakos ir pirkimo galę ir pirkimo situaciją. Norėčiau taip pat pakomentuoti e, jau išsakytus pasiūlymus. Man atrodo, kad yra labai svarbu, kad mes siektume įgyvendinamų tikslų. Dėkoju, ponia Vaisgerber, sako pirmininkas. Dėkoju, Matijas Groti. Erlebnis davon hat Martin Ačiū pirmininkė. Martinas Kelanės kalbėjo apie jau e, matytus dalykus dėžavių. Man irgi susidarė tam tikras panašus įspūdis. Būčiau pagėdavęs, kad komisija šiek tiek ambicingesnius tikslus būtų išsikėlusi. E, Priemus Sakonį pranešimą pramonė iš karto sureagavo ir dabar jau egzistuoja tam tikri modeliai, tam tikri pavyzdžiai. Europos parlamentas darė atitinkamą spaudimą pagerindamas savo pasiūlymus dėl reglamento. Manau, kad mes turime siekti taip pat ir komisijoje paprastesnių, tačiau veiksmingesnių tikslų, pavyzdžiui, apribojant lengvųjų komercinių automobilių greitį. Tokiu būdu labai paprastai būtų galima taupyti kūrą ir sumažinti CO2 išmetimą į aplinką. Norėčiau išgirsti komisijos nuomonę šiuo klausimu dėl greičio ribojimo. Taip pat pageidaučiau, kad būtų perimti ankstesnio komisaro e, Dymaso pasiūlyti e, pasiūlymai dėl greičio ribojimo, o tas nebuvo padaryta. Kai kurios valstybės pačios ėmėsi iniciatyvų siekdamos pagerinti šį pasiūlymą, tačiau e, kai kurios iš jų mėliau būtų pageidautų iš viso tokio pasiūlymo neturėti. Mes daug kalbame, tačiau mažai dirbame įvairiose konferencijose, todėl yra labai svarbu, kad šis pasiūlymas, kaip manoma, greičiau ir ambicingiau būtų įgyvenintas. Ypatingai noriu pažymėti, kad reglamentas atitinkamas jau veikia e, dėl lengvųjų automobilių ir buvo dėl jo susitarta per pirmąjį svarstymą, todėl kai kurie gamintojai dabar klasifikuoja savo e, gaminamus lengvuosius automobilius kaip lengvuosius komercinius automobilius, kuriems galioja netokie griežti aplinkosauginiai taršos reikalavimai. Tai taip pat reikia atsižvelgti. Aš, kaip jau minėjau, pagėdaučiau, kad pasiūlymas būtų ambicingesnis, nes darant didesnį spaudimą galima tikėtis daugiau naujovių, o e, dabar mums pateiktas pasiūlymas tokių naujovių iš tikrųjų neatneš. Man taip pat būtų įdomu išgirsti komisijos nuomonę apie tai, kokios yra pozicija dėl automobilių svorio. Patingai lengvų komercinių automobilių atveju jų vežamo svorio aspektas yra labai svarbus. dėl e, tam tikrų specifinių gamintojų, kurie užima tam tikras nišas, manau, kad e, joms reiktų palikti, jiems reiktų palikti tam tikras išimtis. E, taip pat manau, kad CO2 išmetimas, CO2 išmetamo kiekio nustatymai ribinės vertės taip pat nėra pakankamai ambicingos 175 gramai vienam kilometrui reiktų dar e, apie šį pasiūlymą diskutuoti. Manau, kad busimuose klimato kaitos konferencijos Europos Sąjunga turėtų pristatyti vieningesnę poziciją, o prie tos vieningesnės pozicijos suformavimo mes turėtume prisidėti. Holgeris Krameris, taršos e, emisijų specialistas, na, šį kartą mes kalbame apie CO2 o ne apie kitas taršės medžiagas. Aš manau, kad čia išsikelti tikslai yra pakankamai ambicingi ir aš nemanau, kad tik tai e, tam tikras reglamentavimo spaudimas gali skatinti inovacijas. Inovacijas taip pat skatina ir e, rinkos situacija. Kartais reikia tam tikrų paskatų nustatant atitinkamus tikslus. Nenorėčiau kartoti jau išsakytų kolegų minčių. Aš manau, kad mes turėtume nepamiršti, kad e, lengvų komercinių automobilių įsigijimo motyvai yra, e, ir priežastys yra kitokios nei lengvųjų automobilių. Jie perkami ne dėl to, kad ir gražiai atrodo, dėl to, kad tai yra darbo įrankiai, ypatingai svarbus mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir joms jau dabar yra labai svarbu, kiek tokia transporto priemonė kainuoja. Pirmiausia, įsigydamas tokius automobilius, jos e, žiūri į kainą, o taip pat žiūri ir į tai, kiek tokie automobiliai suvartoja kūro. Todėl šis argumentas jau dabar yra žymiai svarbesnis nei lengvųjų automobilių atveju rinkoje. Kalbant apie tikslus iki 2015 metų, neturėtume apie juos per daug diskutuoti, mes turime pasirūpinti tuo, kad tie tikslai galėtų būti ambicingai įgyvendinti. Man kyla klausimų dėl ilgalaikių tikslų. Noriu paklausti, ar tikslai iki 10 metų tikslai yra pakankamai ilgalaikiai. Turi, reikia turėti omenyje, kad komerciniai automobiliai gaminami ilgiau nei lengvėjai automobiliai, todėl reikia turėti omenyje tuos gamybos tikslų, e, ciklų skirtumus. Noriu paklausti, ar jau buvo atliktas atitinkamas poveikio įvertinimas. Jeigu mes Kalbėtojas susipainiojo, šnekėdamas apie datas ir vietoj 2020 metų visą laiką kalbėjo apie 2010 metus. Taigi jeigu mes iki 2020 metų dar neperėsime prie e, elektravaromų automobilių, o vis dar naudosime vidaus degimo variklius, tuomet gali atsitikti taip, kad įmonėms jau bus nebenaudinga e, gaminti sunkesnių e, komercinių automobilių ir prekės bus gabenamos e, mažesniais komerciniais automobiliais, tam, kad taip neatsitiktų, tai tokių automobilių bus daugiau, todėl svarstydami ilgalaikius tikslus turime pamastyti, ar e, ir kokiamis sąlygomis iki 2020 metų tuos tikslus sugebėsime įgyvendinti. Taip pat nelabai suprantu, kodėl kalbėdami apie lengvosius komercinius automobilius, numatome kitokias baudas, jeigu jų atveju nebus laikomasi CO2 išmetimo ribinių verčių. Kodėl jie turi mokėti mažesnės baudas nei lengviai automobiliai? Reikia turėti omenyje, kad e, labai nemažai automobilių išrėda iš gamyklų dar ne pilnai įrengti. Pavyzdžiui, automobilis, kuris e, gamykloje pagaminamas e, ir turi vienokią paskirtį, vėliau gali būti jo paskirtis pakeista, pridėjus prie to ranką kitiems e, gamintojams, tai yra praktiniai klausimai ir kaip tokiais atvejais reiktų traktuoti vienus ar kitus direktyvos nesilaikymo dalykus. Į tai norėčiau išgirsti atsakymą. Vys transporto priemonės tarša nuo 90-ųjų iki 2007 metų padidėjo 36 procentais. Pone Weisgerber galbūt turi kitus skaičius, nes naudojasi kitais šaltiniais, kai tuo tarpu kiti sektoriai sumažino savo taršą 9 procentais. Komercinių automobilių paklausa didėja, vidutiniškai jų tarša sudaro 200 gramų kilometrui, 2007 buvo 203 gramai. Pramonį reikia nusiųsti aiškę žinę, mes žinome, kad procedūras galima pataisyti, pagerinti situaciją, galime e, pasimokyti taip pat iš e, reglamento skirto lengviesiams automobiliams klaidų, jeigu pramonė jau dabar skundžiasi dėl to, kad e, reglamente numatyti per griežti reikalavimai, tai prisiminkime, kad 175 gramų tikslas ne 2012, o 2016 metais turės būti pasiektas. Taigi dabar jau yra daromos atitinkamos nuolaidos. Mums reikia priimti ambicingus teisės aktus, nes jeigu to nedarysime, tai automobilių gamintojai nenorės mažinti taršos, net ir praėjus ilgesniam laikotarpiu. Taip pat lengvų komercinių automobilių pirkėjai nepriima savo sprendimų taip racionaliai, kaip turėtų daryti, varikliai tampa vis galingesni, nors ekonominių požiūrių tai nėra prasminga. Taip pat čia svarbus ir saugumo aspektai. Lengvėjai komerciniai automobiliai važiuoja per greitai, nepatyrę vairuotojai dažnai sukelia avarinės situacijas, nes šios transporto priemonės yra tokios sunkios kaip sunkvežimiai, bet gali važiuoti taip greitai kaip lengvėjai automobiliai, todėl reikia numatyti joms tam tikrus greičio apribojimus ir ponas Grotė apie tai minėjo, tai turėtų teigiamos įtakos taip pat ir taršai. Mums reikia ambicingų tikslų, trumpalaikiai, vidutinio laikotarpio ir ilgalaikiai tikslai yra patys veiksmingiausi mes e, neturėtume apsirboti vien tik tai vidutinio laikotarpio arba laikės tikslais. Nuo 2012 metų trumpalaikių tikslų e, išsikelimas taip pat yra įmanomas. E, naudojantis dabartinėmis technologijomis, Volkswagenas, Fordas ir Renault jau dabar pateis, pateikė į rinką modelius, kurių tarša neviršyje 175 gramų vienam kilometrui. Ir šios tikslus pasiekti yra pakankamai lengva. Nukėlus šio tikslo įgyvendinimą, tiksliau negalima sutikti, kad tas laikotarpis būtų nukeltas dar vėlesam laikui po 2016 metų Vokietija, Prancūzija ir kitos didžiosios valstybės, tačiau siūlo tokį dalyką. Taryboje šios šalis taip pat siūlo įvairias papildomas lengvatas automobiliams, kurie išmeta aplinką mažiau nei 50 gramų CO2, numatant įvairias galimybės apeiti galiojančius teisės aktus komisija 2013 metais norėtų vėl persvarstyti ir peržiūrėti šios direktyvos įgyvendinimą ir galbūt naujus tikslus išsikelti. Manau, kad e, toks tarpinis įvertinimas, e, jo pasiekmes galėtų būti tos, kad e, griežtesnių pribojimų ir tikslų uh, išsikelimas galėtų būti perkeltas dar į tolimesnę ateitį. Dėkui, pirmininkė. Norėjau pasakyti štai ką. Tas teisės aktas yra esminis, jeigu žvelgtume į um, transporto sektorių. Nors tai paims gal, palies gal tik 10 procentų visų uh, transporto priemonių, nes lengvėjai komerciniai automobiliai tiek sudaro. Tačiau iki 2010 metų yra labai svarbu rezultatų pasiekti. Svarbu būtų siekti to 10 procentų sumažinimo taršos ir dar daugiau. Transporto sektorius galėtų reikšmingai prie to prisidėti. Kaip mes žinome ir ką jau sakė kolegos, yra e, siekiama tą, tų teisės aktų prieimimą mažinti. E, lėtinti tai yra ir Manyčiau, kad dabar turėtume atsiminti, kad per pastaruosius metus 50 procentų išaugo šis sektorius. Turime šito neužmiršti. Svarbu yra tai, kad Europos komisija, kai diskutavome dėl automobilių teisės aktų, e, buvo sakoma, kad e, kitur gali, e, gali būti mažinama tarša E, kad būtų sumažinta bendra transporto priemonių sukeliama tarša. Pavyzdžiui, buvo galima e, pasak komisijos pasiekti, kad būtų mažinama reikšmingiau tarša lengvųjų komercinių transporto priemonių. E, tačiau čia iškyla ir registracijos tam tikrų klaustukų, nes kai kurios priemonės yra registruojamos kaip lengvosios komercinės transportos priemonės, o tarpu, kad gal pačios tokios ir nėra. Maničiau, kad mums reikia labai aiškių standartų, privalomų taisyklių Ir e, jeigu mes sumažinsime 40 procentų maždaug tos standartus e, visiems standartams, tai tuomet galbūt ir pasieksim savo tikslų, bet tai užmirškime, kad tuomet tikslų pasiekti žymiai sunkiau. Tačiau vėlgi, jeigu tikslų neketima pasiekti klausimas, ar verta juos išsikelti. E, Volkswagenas arba, pavyzdžiui, Mercedesas jau yra pasiekę neblogų rezultatų. Aš manyčiau, kad mes turime dirbti toliau, siekdami, kad tie tikslai būtų ambicingesni ir kad būtų ir tikrai realiai gyvendinami. Ačiū. Kolegė Mekis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau paremti ambicingus kolegų pasisakymus. Aš taip pat sakyčiau, kad reikia ambicingesnių tikslų. Nereikia, kad ekonominė ir finansų krizė stabdytų šias gražias aspiracijas. Tiesiog e, ne, nebūtina pristengiant krizę e, atidėlioti tų svarbių dokumentų prieimimą. Pritariu ponui Krameriui, jis sako, kad 2020 metai gali būti netokia ir ilgalaikė perspektyva. E, Maničiau, kad reikėtų žvelgti gal dar toliau. Aš manyčiau, svarbu, kad tuos tikslus reikia stebėti ir žiūrėti, kaip jie praktikoje gyvendinami. Be abejo, iššūkių tą teisės aktą e, priemus iškils, tačiau tai nėra svarbiausia. Svarbiausia yra tai, kad automobilių pramonė turės tobulėti, bus sukurta naujų darbo vietų ES. Jeigu e, atsiras daugiau galimybių eksportuoti iš ES automobilius, kurie švarūs, išmetantis nedaug CO2, tai pasitarnautų visai ES. Mes galėtume pasinaudoti tą galimybę gauti iš to naudos. Jeigu mes nesieksime ambicingų tikslų, gali atsitikti taip, kad nukentės kiti sektoriai. Jeigu mes emisiją sumažinsime 20-30 procentų, tai tuomet, sakyčiau, rezultatai būtų neblogi. Mes raginti turime ir visas valstybės narės sumažinti bendrą taršą, įskaitant ir tuos sektorius, kurie nėra įtraukti į TIPK direktyvos taikymo sritį. Jeigu transportas nes, nepasieks taršos sumažinimų tikslų, e, gali atsitikti taip, kad nukentės ir kiti sektoriai, kaip jau sakiau, kurie yra pasiekę visai neblogų rezultatų mažinami taršą. Maničiau, kad direktyvoje turi būti keliami aiškus tikslai ir taip pat reikia kelti labai ambicingus tikslus ir nusistatyti labai tikslės datas, kada tų tikslų pasiekti. Pavyzdžiui, 2015 metus. Ačiū. Ačiū kolega Krisdeivis. Ačiū, ponė pirmininkė. Lengvųjų komercinių transporto priemonių paskirtis yra padėti plėtoti verslą. Tai nėra prabangos automobiliai. Tad svarbu neužmiršti, kaip padėti ir verslui, kai kalbam apie šios automobilius, ką naudingo reiktų nuveikti. O mūsų gyvaidmo yra priimti tam tikras priemonės, kurios padėtų e, smulkiam verslui ir kad būtų reguliuojama tų lengvųjų transporto priemonių sritis. Ilgą laiką automobilių gamintojų lobistai aktyviai veikia Europos parlamente ir reikėtų kad tie mūsų teisės aktai vestų netrukdytų. Kai dėl tikslų ir datų, manau, kad turime pasakyti, kad 175 gramai yra tas tikslas, kurį pasiekti yra nesunku, nes automobilių gamintojai sako, kad jau visai netoli tas laikas, kad bus pasiekta reikšmingų taršos sumažinimo rezultatų. Ir Komisija taip pat sakė, kad savo siūlymuose, kad tai yra realus tikslas. Tai 160 gramų, sakyčiau, būtų pasiektinas tikslas. Iki 2016 gal 160 gramų, o ne 175, nes aš jau minėjau, kad automobilių gamintojai sako, kad tai yra visai realus tikslas. Na, o ką sako lobistai? Kai automobilių pramonė savanoriškai sutinka mažinti taršą, matome, kad va, pažiūrėjome įvairiausių datų - 2006, 2006, 2010, 2020 metai. Jau tų datų buvo numatyta ir galiausiai niekas nevyko. O dabar komisija priėmė teisės aktą ir staiga lobistų tarpė didžiulis sujudimas. Kažin kodėl? Juk ilgus metus jau vyksta tas taršos mažinimas. Tai kodėl dabar stebėtis reikėtų tiesiog dirbti? Uh, tiesiog automobilių pramoniai suteikiamas papildomas postumis žengti dar toliau. Manyčiau, kad rezultatas bus tas, kad tai labiausiai pasitarnaus vartotojui. Ačiū. Dėkuoju toliau Richard Zeber, dvi minutės. Pone pirmininkė, esu šiek tiek nusivylęs, kad uh, pateikdama šį komisiją, e, pateikdama šį pasiūlymą komisija laikosi tų pačių standartų kaip ir lengvųjų automobilių atveju. Bet iš tiesų e, lengvėjų automobiliai yra naudojami, lengvėjai komerciniai automobiliai yra naudojami dažniau, jie nuvažiuoja didesnį kilometrų skaičių negu paprasti lengvėjai automobiliai, kurie dažniausiai stovi garažuose. Taip pat kitas skirtumas yra tas, kad e, čia yra galimybės naudoti e, naudoti didesnį negu numatytas svoris. Ir toliau kitas dalykas, labai dažnai e, tie lengviai komerciniai automobiliai sukelia nelaimingus atsitikimus ir tai yra tikrai neproporcingas e, skaičius, ypač e, sunkes pasiekmes turinčių nelaimingų atsitikimų ir aš manau, kad būtent dėl šių priežasčių komisijos pasiūlymo idėja yra pakankamai prasta. Manau, kad komisija galėjo pateikti naujoviškesnį pasiūlymą, kuris padėtų gamintojams šioje srityje e, siekti kiek įmanoma geresnių rezultatų ir e, teikti paskatas e, bandyti naujas technologijas. Pavyzdžiui, ir, pavyzdžiui, e, gaminti elektrinius automobilius, kurių elektra varomus automobilius, kurių e, akumuliatoriaus svoris yra atitinkamas. Satuhasi. Dėkoju toliau Satuhasi. Thank you, chairman. Well... Ačiū pirmininkė. Man iš tiesų atėjo tas įspūdis lyg vėl kalbėtume apie tos pačius argumentus, tos, to, išdėstytume tuos pačius e, aiškinimus kaip seniau. Dėžavių jau matyto atliko efektas. Gaila, kad grįžtame atgal prie šių pačių dalykų, nes 2008-aisiais buvo priimtas sustarimas, o dabar ir ten buvom kalbėję apie 70 procentų, 80 procentų, 100 procentų tikslų pasiekimo ir panašiai. Ir kalbėjom apie minimalės sankcijas, kas reiškia, kad jeigu nėra ekonominių paskatų gerinti technologijas, jeigu nesiūlomos kažkokios superpaskatos, jeigu nenusiūlomos išimtis mažiems gamintams, tai tuomet pažangos yra maža. Tačiau aš manau, kad jeigu norime būti tikrai ambicingi ir savo tikslų pasiekti, jeigu norime, kad tai atitiktų mūsų ambicijas taip pat ir kovoje su klimato kaita, Mes turime aiškiai numatyti datas, laikotarpius, darbų kalendorių. Ir tai turi būti saistantis dalykai. Nereikėtų palikti jokių spragų. Manyčiau, kad tie griežti tikslai, kaip jau matėme daugelį sričių, e, tie griežti tikslai yra svarbiausias dalykas. E, norint pastumėti pirmin automobilių pramonės technologijų vystimasi. Galbūt automobilių pramonės lobistai esantis dabar parlamente yra kiti žmonės, tačiau ne vienas iš mūsų esam girdėję signalus iš automobilių pramonės atstovų, kad CO2 iš metalų e, ribinės vertės buvo nustatytos gerai ir jie visi pripažino, kad automobilių pramonė buvo priversta pasitemti ir gerinti savo e, pasiekimus teršalų mažinimo srityje. Ir dar, kolegos, kai kalbame apie ilgalaikius tikslus, viskas yra tvarkoje, apie juos reikia kalbėti. Tačiau nekartokime tų dalykų, kurie buvo minimi anksčiau, tačiau nekelkime tokių tikslų, kurie nepasiekiami, kad ir kokie gražus bebūtų. Svarbiausia yra numatyti e, e sąstinčius tikslus artimesniam laikotarpiu, iki 2020 metų. Karl Florence, prašau. Dėkoju. Norėčiau pasakyti, kad skirtingai nuo e, ankstesnės mūsų nagrinėtos direktyvos, čia komisija eina teisinga rinkm, linkme. Ir iš tiesų mes jau visas šitas kalbas, kurios šiandien buvo išsakytos, buvo, girdėjome kalbėdami apie lengvosius automobilius. E, iš principo jos, tos kalbos yra labai teisingos, tačiau e, kai prasidėjo diskusijos dėl lengvųjų automobilių, e, Vokietijos automobilių pramonė labai kentėjo, o dabar ji pateikė daug naujovių, e, ekologiškų e, automobilių. Ir dažnai yra sunku praktikoje siekti naujovių, nes kitaip, kaip mes galėtume paaiškinti augančias e, CO2 išmetalų vertes per pastaruosius 10 e, mėnesių. Taigi, man atrodo, kad mes neturėtume klysti ir leistis būti klaidinami. Mes, turi, mes 1997 metais priemėme tam tikrus teisės aktus, kurie 2007 metais pasirodė visiškai nieko verti. Aš nesu matęs e, didesnės nesėkmės. Kalbant apie ekologinės naujoves, tai yra vienintelė, vienintelė tema, dėl kurios aš nenorėčiau kritikuoti komisijos. Taip pat e, reikia kalbėti apie baudas. Ir reikia kalbėti kad, apie tai, kad lengvėjai automobiliai sunaudoja mažiau degalų ir sukelia mažiau teršalų negu lengvėjai komerciniai automobiliai, ką sakė ponas Zeber. E, dėkoju, sako pirmininkas, iš tam tikrų neigiamų pasiekmių padaromos išvados ateičiai. Dabar paklausysime, ką pasakys komisija Filip Owen. Ačiū pirmininkė, ačiū ponui Kelanin kalbėtojams už užduotus klausimus. Daug klausimų buvo užduota, pabandysiu atsakyti į daugumą jų. Jeigu negalėsiu atsakyti, tai paprašysiu to padaryti savo kolegų. Kaip visi žinome, Komisija 2007-aisiais yra paskelbusi savo strategiją dėl e, lengvų komercinių automobilių taršos mažinimo. 2008 metais prasidėt, pradėtas procesas baigėsi praeitų metų vasario mėnesį, tai yra pavasarį. Ir ši strategija yra skirta ir priemonės lengviesiams komerciniams automobiliams. Todėl daugumą minčių ir koncepcijų, kurios buvo patvirtintos dėl lengvųjų automobilių, buvo perkeltos ir į direktyvą dėl lengvųjų komercinių automobilių egzistuoja, tačiau tam tikrų skirtumų trumpai apie juos paminėsiu dėl ilgalaikių tikslų ir e, kodėl 2020-aisiais yra numatyta 135 gramai CO2. Vėliau apie tai pakalbėsiu. Antras aspektas, kurį minėjo kalbėtojai ir tarybos atstovai, tai yra daugia funkciniai automobiliai, kaip pavyzdys, tai yra greitosios pagalbos automobiliai, tačiau tokiems automobiliams šis reglamentas negalioja, taigi nereikia baimintis, kiti panašaus pobūdžio pavyzdžiai galėtų būti sunkvežimiai šaldytuvai, jiems taip pat reglamentas negalios. buvo parengtas e, ne teisinės galios neturintis dokumentas. Ir komisijos sekretariatas artimiausių laikų šį dokumentą parlamentui pateiks tam, kad jis galėtų būti išdalintas komiteto nariams. Aš manau, kad e, su valstybėmis narimis šiuo metu vyksta darbas ir mes sugebėsime susitarti. Buvo iškeltas klausimas dėl tam e, tikrų e, bendradarbiavimo galimybių tarp automobilių gamintojų ir kitų struktūrų naudojančių lengvus komercinius automobilius, tai yra tas vadinamasis poolingas. Dėl baudų buvo nemažai užduota klausimų siūlant e, baudas taikyti didesnės nei, nei lengviesiems automobiliams, tiek lengviesiems, tiek lengviesiems komerciniams automobiliams. Mes e, esame numatę tam E, tikras ribinės baudas, tai yra lengviesiams komerciniams yra taikoma 125 eurų, o lengviesiams automobiliams 90 eurų bauda. Lengvos komercinius automobilius dažniausiai naudoja mažos ir vidutinės įmonės, todėl svarbu suvokti e, šio siūlymo, šio reglamento uh, ir siūlymo atlikti poveikio įvertinimą priežastis. Mažos įmonės siekia taupyti lėšas ir taikant griežtesnius taršos reikalavimus lengvo komercinio automobilio naudojimo laikotarpiu jo naudotojas galės sutaupyti maždaug per visą laikotarpį apie 2000 eurų. Greičio ribojimas pakankamai kontroversiškas klausimas, konstatuojamoje dalyje kalbama apie greičio apribojimą. Jeigu pažvelgtumėte į e, transporto komiteto atitinkamą pranešimą, ten taip pat kalbama apie tai, kiek galima sumažinti CO2 taršą ribojant greitį. Mes visus šios aspektus žinome ir kreipiame į juos dėmesį dėl masės, dėl automobilių svorio ir kitų parametrų. Aš prašyčiau kolegės paprašyti atsakyti Kodėl komisija siūlo 135 gramų CO2 taršą vienam kilometrui? Mes pažvelgėme į ilgalaikius tikslus iki 2020 metų lengviems komerciniams automobiliams ir pagal mūsų analizę 125 gramai yra daugiausiai, ko įmanoma pasiekti techniškai tačiau tai yra susijęs su labai didelėmis technologinėmis išlaidomis papildomomis ir e, gamintojai e, tokiu būdu bus priversti naudoti pačias brangiausias technologijas. 135 gramų tarša yra įmanoma, būtų galima jo pasiekti, nediegiant labai didelės dalies e, hybridinių automobilių. Tai yra nekeičiant gamybos taip smarkiai ir Kolegos kalbėjo anksčiau, jau minėjo konkrečius pavyzdžius. 2013 metais komisija peržiūrės šį tikslą, peržiūrės e, jo pasiekimo galimybės, mes atliksime atitinkamą poveikio įvertinimą, išanalizavę naujausius duomenys bei e, informaciją, kurią surinksime apie naudojamas gamybos technologijas. 135 5 gramų riba yra ją pasiekti panašiai sunku kaip ir atitinkamus taršos kiekius, kurie buvo nustatyti lengviesiems automobiliams. Mes tikime, kad lengvėjai komerciniai automobiliai gali būti tokie pat ekologiški kaip ir paprasti lengvėjai automobiliai, ypatingai lengvesni lengvėjai komerciniai automobiliai. Kalbant apie automobilių svorį ir tam tikras rinkos struktūros, tam tikrus pokyčius, pirmame priedė yra kalbama apie tam tikrą formulę, pagal kurią mes stebėsime, kaip kinta lengvų komercinių automobilių rinką. Ir jeigu bus nustatyta, kad šie automobiliai tapo sunkesni ir taršesni, tuomet mes imsimės atinkamų priemonių dėl jų ribinės taršos remiantis tyrimų duomenimis, egzistuoja tam tikri skirtumai tarp lengvų komercinių ir paprastų lengvų automobilių rinkų, kadangi vartotojai, e, tų automobilių pirkėjai žvelgia daugiau, atsižvelgia daugiau jų techninius parametrus, o ne, pavyzdžiui, dizaino parametrus į kūro suvartojimą, Todėl mes nesitikime, kad e, šių automobilių sektoriuje gamintojai bus suinteresuoti didinti jų masę tam, kad galėtų parduoti daugiau automobilių. Pirmininkas, ačiū už komisijos nuomonę. Martinui Kelaninui suteikiamas galutinis žodis, keletas pastebėjimų. Pirmininkė, buvo įdomu išgirsti komisijos atstovų komentarus. Dėkuoju Jums už tai. Kolegė kalbėjusi paskutinė pripažino, kad e, lengvųjų ir komercinių automobilių rinkos skiriasi. E, Įsigimo priežastis, kriterijai yra kitokie, aš su tuo sutinku, tačiau e, komisijos atstovai taip pat tvirtino, kad ilgalaikiai tikslai buvo praktiškai nusirašyti iš lengvųjų automobilių reglamento. Pritariu poniai Weisgerber dėl to, kad mums reiktų pažiūrėti ir į tą aspektą, ar vartotojai apskritai gali įsigyti naujus komercinius automobilius, nes jeigu jų kaina bus per didelė, tai e, vartotojai ilgiau naudos savo turimus senus automobilius, dėl to padidės tarša. Taigi reikia atkreipti dėmesį į tokių automobilių įperkamumo klausimus ponui e, Grusa, noriu padėkoti už politinę drąsą. Būdamas vokietis, jis drąsiai kalbėjo apie greičio ribojimus. Tačiau puikiai žinau, kad šie klausimai Vokietijos vidaus politikoje yra pakankamai svarbios. Čia tikiuosi, kad tai neturės neigiamos įtakos per naujus Europos parlamento rinkimus Vokietijoje. Pirmininkas replikuoja šį pasisakymą. Noriu tik tai kolegą pataisyti. Aš nemanau, kad komisijos pasiūlymas nėra pakankamai ambicingas. Aš tik tai norėčiau, kad būtų pakeisti tam tikri skaičiai. Ponas Krameris išvyko. Daug kolegų kalbėjo apie skirtumus ir panašumus tarp lengvų ir komercinių automobilių rinkų, aš manau, kad reiktų labai atsargiai elgtis, apdairiai elgtis su šių dviejų rinkų analizė, nes rinkos iš tikrųjų smarkiai skiriasi, rinkos skvarba yra kitokia, automobilių skaičius esantis tose rinkose taip pat yra skirtingas. Kaip minėjo komisijos atstovė, e, komercinių automobilių rinka yra racionalesnė. Paskutinis komentaras, atsakant į ponos Hasi klausimą, aš nemanau, kad e, tos paskatos, superkreditai, inovacijų, e, parama inovacijoms yra tam tikros reglamentos pragos. Aš manau, kad tie pasiūlymai tik tai skatina inovacijos skatina CO2 išmetimo į aplinką mažinimą, tačiau bandomajame tiksle, e, cikle tiksliau, jeigu nebus e, šie pasiūlymai atspindėti, tai po to jau vėliau jų nebus įmanoma perkelti į reglamentą ir nebus galima įgyvendinti. E, Taigi aš traktuoju šios pasiūlymus veikiau kaip paskatas, o ne kaip tam tikrus kliuvinius. Pirmininkas. Išmintingas baigiamasis žodis. Ačiū Martinui Kelninui. Baigiame svastyti darbo tvarkę. Sustiksime kitam posėdžiui 14 val. balandžio 6 dieną posėdis baigtas.